Smurto prieš moteris panaikinimas Europos Sąjungoje. Moterų ir teisų lygybės komitetas pateikė šitą klausimą. Po šio darbo atvarkės klausimo ne, nevyks spontaniški pasisakymai ir nebus galima pateikti klausimo pagal mėlynąją kortelę. Garcia Perez yra šio klausimo autorė ir jai suteikiamas žodis señor presidente señora comisaria komisijos nary daugiau nei devyni milijonai moterų patiria smurtą lyties pagrindu europos sąjungoje ir kai girdime tokį skaičių jaučiame gėdą nes suprantame kad Yra moterų, kurios e, žuva, e, kurios žalojamos e, dėl seksizmo. Jeigu manote, kad moteris jums priklauso, jeigu manote, kad mūsų visuomenėje nėra lygybės, taip ir nutinka. Ir šiandien, lapkričio 25 dieną, turime prisimti atsakomybę pareigą kalbėti apie tai, kad nebūtų nutilimi tokie atvejai, kad e, darytume viską, ką galime, kad e, kovotume su tokiu socialiniu reiškiniu, darančiu didelę žalą Europai ir visuomeniai. Turime prisimti patys atsakomybę už tai, turime pamiršti apie kažkokius uh, šūkius e, ir imtis veiksmų. Moteris nebegali laukti. Kiekvieną dieną žiniasklaidoje, televizijos žiniuose matome atveju, kai moteris žudomos vien dėl to, kad yra moteris. E, jų e, gyvybės nutrunka, žuva jų vaikai. Juk norime gyventi lygybės grindžiamoje visuomenėje reikia daugiau tos lygybės, turime prisimti už tai atsakomybę. Ir noriu pateikti klausimą Europos komisijai. Ne pirmą kartą diskutuojame šią temą Europos parlamento plenarinėje sesijoje ir tikiuosi, kad po šiandienos diskusijos Europos komisija prisims pareigojimus imtis veiksmų ateityje šioje srityje. Norime sužinoti, kada Europos komisija paskalbs naująją moterų ir vyrų lygybės strategiją. Europos parlamentas supranta, kokia, koks turėtų būti tokios strategijos turinys. Mums labai svarbi moterų ir vyrų lygybė, nes tai prioritetas kovojant su diskriminacija lyties pagrindu. Jau imtas įvairių veiksmų, pavyzdžiui, patvirtintas aukų apsaugos orderis, tai labai svarbus žingsnis daugiau nei prieš metus valstybės narės turėjo perkelti šią direktyvą į savo nacionalinę teisę. Kada komisija atliks vertinimą dėl Europos apsaugos orderio, dėl jo įgyvendinimo? Taip pat manome, kad itin svarbu užtikrinti, kad būtų priimti atitinkami teisės aktai Ne pirmą kartą Europos parlamentas to prašo. Reikia remti organizacijas, kurios skelbia informaciją šią temą, bet to nepakanka. Reikia teisės aktų, nes e, teisės aktai lygų įsipareigojimas jie reiškia, kad jų būtina laikytis, kad valstybės narės privalo juos įgyvendinti, kovodamos e, su lyčių neligybė. Turime kovoti su smurtu lyties pagrindu ir turime nepamiršti šios temos. Es įgaliota kovoti su ekonominė krize, kodėlgi jai nesuteikus įgaliojimų kovoti su smurtu lyties pagrindu, kad sukurtume teisingesnę visuomenę ir komisija ir parlamentas turėtų dirbti kartu, uh, Mm, kad um, būtų suteikti tokie teisėkuros įgaliojimai. Nebegalime laukti ir vien tik skelbti kažkokius uh, ketinimų pareiškimus. Uh, kalbame apie moterų gyvybės, uh, Europos gyventojų dalies pusės gyvybės. Ir ta dalis nusipelnė mūsų veiksmų, e, veiksmų, kurių turi būti daugiau, kurie turi būti veiksmingesni nei iki šiol. Tai turi būti daroma visų institucijų lygmenių ir dabar tuoj pat turime apjungti pastangas, nes moteris e, to nusipelno. E, ir turime nepamiršti tų moterų, kurios žuvo dėl seksistų, teroristų veiksmų neturime pamiršti ir apie mūsų e, dukteris, jų kartą, nes e, ją taip pat turime apsaugoti. Ačiū. Dėkoju dabar e, komisijos vardu ponė Jūrova. Gerbiami parlamento nariai, pirmininkė, ponios ir ponai. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad iškėlėt šią labai svarbę ir rimtą temą tarptautinės dienos e, smurto prieš moteris e, prevencijai paminėti ir reikia vykdyti atitinkamą kampaniją, kad paminėtume tą dieną, reikia. Tai buvo padaryta papuošiant e, pastatus e, oranžinėmis spalvomis. Nuo Nuo senų laikų iki šiol e, moteris yra žalojamos, žudomos, mušamos, prie jų priekabiaujama, jos verčiamos tekėti. Smurtas vyksta jų namuose, jį vykdo jų partneriai arba šeimų nariai, Jis vyksta ir darbo vietose, ir švietimo įstaigose, jį vykdo jų viršininkai, kolegos, dėstytojai. To smurto galime matyti ir gatvėse. Viena iš trijų moterų Europos Sąjungoje yra patyrusi fizinį arba seksualinį smurtą arba abu. Smurtas daro ilgalaikį poveikį aukų sveikatai, gyvenimui, jų šeimoms. Tai daro poveikį ir visuomeniai apskritai, ir ekonomikai. Lyčių lygybės skatinimas, kova su smurtu prieš moteris yra tarpusavį susiję dalykai. Moteris turi būti įgalinamos tam, kad galėtų įveikti e, tokius smurtu pagristus santykius jų atsikratyti, jos turi sugebėti realizuoti savo potencialą darbo vietoje, visuomenėje. Gruodžio mėnesį pateiksiu įsamų komisijos planą ir įsipareigojimą pagerinti lyčių lygybę artimiausių metų, taigi esu pasiruošusi e, pateikti FEM e, komitetui pasiūlymą dėl lyčių lygybės dokumento dėl 2016-2019 metų. Dirbame ties šią temą su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais visus šiuos metus ir jūsų indėlis mums taip pat labai svarbus. E, tarp prioritetų bus papildomos priemonės, kuriomis remsime valstybės narės, kovojant su smurtu lygybės pagrindu, e, vykdant jo prevenciją. Komisija laikosi ryštingo ir įsamaus e, paužiūrio į e, šios problemos sprendimą, e, finansavimą, švietimą šioje srityje. Visų pirma, pakalbėsiu apie teisės aktus. Europos Sąjunga yra patvirtinusi teisės aktus kovai su smurtu prieš moteris, Um, siekdama apsaugoti aukas, um, nukentėjusias nuo smurto, seksualinio smurto, fizinio smurto, uh, priekybos žmonėmis, um, įskaitant ir vaikų eksploatavimą, išnaudojimą, vaikų pornografiją. Buvo parengta uh, direktyva šią temą. Ji uh, įsigaliojo šiais metais lapkričio 16 dieną. Dirbame kartu su jumis ir tai turės labai didelį poveikį valstybėms narėms, ypač toms, kurios dar turės įsteigti paramos aukoms struktūras. Tai labai svarbu siekiant kovoti su smurtu prieš moteris ir tokių struktūrų dar ne visur esama galite pasitikėti komisijos įsipareigojimu stebėti, kaip bus įgyventinamas šis teisės aktas ir apskritai visa teisinė sistema šioje srityje. Turime užtikrinti, kad būtų, už, būtų suteikiamos galimybės apsiginti asmenims, kurie, kuriems to reikia. Nuo 2015 metų sausio mėnesio e, smurto šeimoje aukos yra apsaugomos keliaujant iš vienos šalies į kitą apsauga, kuri yra suteikiama jų kilmės šalyje, yra suteikiama ir kitur Europos Sąjungoje. Ir visa tai padrasina mus dabar jau yra nacionalinės taisyklės, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama atitinkama direktyva. Šitos taisyklės galioja dabar 20 vienoje valstybėje narėje. Be to komisija spalio 29 dieną paskelbė Kellord planą mm, pagrįsta Europos tarybos Stambulo konvencija. Mm, tai gana galinga priemonė siekiant kovoti su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje. Es prisijungimas prie šios konvencijos padės kovoti su žmogus teisų pažeidimais ir smurtu ir ES, ir už jos ribų. Komisija taip pat remia informavimo kampanijas, um, kurias vykdo valstybės narės, plėtinės visuomenės organizacijos ir Europos tinklai. Šiais metais 8 milijonai eurų buvo skirta kovai su smurtu prieš moteris pagal lygybės ir lygių teisų programą. Moterų lytinių organų žalojimas, seksualinis išnaudojimas ir kitos temos yra analizuojamos nagrinėjamos universitetuose ir man labai malonu pranešti Jums, kad e, praeitą savaitę buvo patvirtintos devynios e, programos šioje srityje, kuriams skirta 4,3 milijono eurų e, informavimo darbo e, tikslas yra sutelkti dėmesį į šią temą ir 2017 metais planuojame ateities veiksmus ir tikimės jūsų bendradarbiavimo. Taip pat norėčiau kelius žodžius tarti apie tai, kaip svarbu gilinti mūsų žinias apie e, tokio smurto priežastis. Tai turime daryti reguliariai, nes taip galėsime stebėti situaciją visoje Europos Sąjungoje, tai taip pat padės mums suformuluoti ir įgyvendinti geresnę politiką. Mano tarnybos dirba kartu su Eurostatu ir Europos lyčių lygybės institutu, dviem svarbiausiamis įstaigomis šioje srityje ir manau, jos mums padė, padės užpildyti spragas. Galiausiai noriu aiškiai pasakyti, kad manau, um, jog reikia kovoti ir su kiber uh, smurtu prieš moteris ir merginas. Tai nauja uh, smurto rušis, turime ją įtraukti į įvairias uh, strategijas, taip pat neturime pamiršti apie tyčiojimąsi mokyklose, um, tyčiojimąsi internetu. Komisija skiria 3 milijonus eurų tam, kad parengtų pasiūlymus um, kovai prieš e, patyčias ir e, kibersmurtą. Dabar šie pasiūlymai vertinami. Ačiū. Ačiū. Dabar kalbės e, frakcijų atstovai Jimenez Barrio. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju komisarė Jūrovai už jos e, ryštą. Šiandien yra tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena. Galima pagalvoti, kam reikalinga tokia diena. Visuomenė turi reaguoti, ji turi įsisamoninti, imtis konkrečių veiksmų, kad būtų įveiktas šitas žalingas fenomenas. Negalime susitaikyti su tuo, kad apskritai siekiama nematyti, negirdėti, nereaguoti. Labai svarbu mm, nutraukti šitą tylą, šitą baimę ir solidarizuoti su aukomis ir nukentėjusiais. Be to, šita tyla reiškia, kad mes sutinkame su tolesniu mož... moterų žudimu. Smurtas prieš moteris yra labai dažnas šeimoje, jis yra nukreipiamas ir prie šeimos narius, vaikus. Aš džiaugiuosi, kad ES priėmė Europos apsaugos e, orderį, kuris turėtų būti pripažintas ir kitose valstybėse. Tai yra labai naudinga e, smurtą patiriančiomis šims moterims nes pateikėme šitą klausimą žodžiu, norėdami išsiaiškinti, kokios strategijos ketina laikytis Europos komisija. Labai svarbu ryštingai veikti su šiais žmogaus teisų pažeidimais. 35 procentai moterų ir merginų per visą savo gyvenimą patiria lytinę priespaudą, priekabiavimą ir mes turėtume imtis prevencinių priemonių, apsaugoti aukas ir siekti, kad būtų sumažintas šitas skausmas, kurį patiria moterys. Taip pat džiaugiuosi tuo, kad į naują direktyvą yra atsižvelgta ir į nepilnamečių poreikius. Socialdemokratų vardu kalbės Arena. Tris minutės. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos narė. Nenoriu dabar priminti jums skaičių, apie kuriuos kalbėjote, kas trečia moteris Europoje dabar tampa smurto auka. Už šių moterų, už šių skaičių stovi žmonės. Mm, tai yra mūsų dukros, mūsų seseris, žmonos, tai yra mūsų kolegės, tai yra žmonės, kurie mūsų supa kas trečia moteris, yra didelis skaičius ir galima sakyti, kad e, moteris esanti man iš dešinės ar man iš kairės greičiausiai yra tapusi smurto auka. Mes žinome, kokio tipo tai yra smurtas. Tai yra psichologinis, fizinis, ekonominis, seksualinis smurtas. E, kraštutinė smurto forma yra moterų žudimai ir e, kasdien septynios moteris e, yra nužudomos vien dėl to, kad yra moteris. Taip pat tai yra ir lytinių organų žalojimas, tai yra ir seksualinis išnaudojimas. Taigi, manau, kad viso to jau pakanka ir su tuo negalima taikstytis. Mes iki šiol taikstėme su tuo, bet Lisabono sutartyje yra aiškiai pasakyta, kad mes privalome garantuoti moterų ir vyrų lygybę Europoje. Jūs dirbate Europos komisijoje, Europos komisija yra šios sutarties sergėtoje, taigi mes turime sugebėti įgyvendinti šią sutartį, nerenkti planus ar imtis kažkokių priemonių. Svarbu, kad ta sutartis būtų įgyvendinta. Kartais labai lengva yra ginti, pavyzdžiui, turto teisės, <clears throat> o ne teisė į gyvybę. Taigi reikia, kad jūs reikalautumėte, kad visi žmonės turėtų teisę į gyvybę Europoje. Merci beaucoup. Nächste Rednerin für... Dėkuoju. Dabar vieną minutę kalbės konservat... konservatorių ir reformistų vardu Štorch. Ačiū pirmininkė. Nuo 2004 metų parlamente yra nuolat kalbama apie smurtą prieš moterį. Taip pat yra kalbama apie Junktinių tautų konvenciją dėl kovos su bet kokios rūšies diskriminavimu. Tačiau vis dėlto mes turime suvienyti savo pečius, kovodami prieš smurtą, prieš visus, be kitoko ir prieš moteris. Jeigu nebūtų jungtinių tautų, tai tiesiog mes ir pasimestumėtume savo pažaduose ir žodžiuose, o mūsų politika susideda būtent iš žodžių. Tačiau žodžiais mes neįveiksime smurto. Pagal jungtinių tautų apibrėžimą smurtas prieš moteris yra ir draudimas moteriai pasinaudoti aborto teise. Ir jeigu mes į tai rimtai nežiūrėsime, tai tuo met mes įteisinsime smurtą prieš moteris. Liberalų frakcijos vartų Fehofstad, 3 minutės. Gerbiami kolegos, smurtas prieš moteris nėra tik moterims rūpimas, rūpintis klausimas Tai yra vyrams svarbus klausimas ir apskritai reikėtų pasakyti, kad gėda dėl to, kokia realybė, kad viena iš trijų moterų patiria e, e, lytinę priespaudą ir smurtą iš savo partnerių Septynios moteris kasdieną žūsta, miršta dėl lytinės prievartos, dėl smurto šeimoje, dėl piknaudžiavimo ir dėl to, kad žalojami jų lytiniai organai. Taip pat reikėtų pripažinti, kad vyrai dažnai vengia šito klausimo ir mano, kad tai yra moterų tarpe diskutuotinas klausimas. Mes, vyrai, turime nutraukti tą vyrų tylą. Nebaudžiamumas už smurtą prieš moteris turėtų būti pamirštas visiems laikams. Ir todėl komisija mes Mums reikia ilgalaikės strategijos kovai su smurtu prieš moteris. Įvarių kampanijų jau yra būta. Būta mėginimų apsaugoti moteris, tačiau mes turėtume nuveikti daug daugiau. Istanbulo konvencija, pavyzdžiui, ragina valstybės narės užtikrinti smurto prevenciją, taip pat persekioti nusikaltusius asmenys, tačiau vis dėlto tenka pripažinti, kad tik 12 valstybių ratifikavo Istanbulo konvenciją ES. Todėl reikia imtis papildomų veiksmų, kad visos ES prisijungimas prie Istanbulo konvencijos taptų realybę ir kad būtų užpildytos tos spragos ES teisėkuroje ir kad geriau būtų ginamos moterys ir kad būtų tiesiog e, pasmertos tos šalys, kurios neįgyvendina konvencijos. Taigi tai yra vienintelis kelias spręsti šį klausimą, bet moteris ir vyrai turi susivienyti ir kalbėti vienu balsu ir taip nutraukti tylą. Much, uh, Mr... Ačiū. Aš sakiau pačioje, pračioje, pradžioje, kad nebus um, klausimų pagal mėlynąją kortelę, kadangi kalbama tik frakcijų vardu. Dabar e, kairiųjų e, frakcijos, Europos kairiųjų frakcijos vardu, e, ponia Bjork. Vyrauja smurtas ir vyksta smurtas tyloje ir mes gyvename tokioje mm, visuomenėje, kuri sutinka su tuo, kad vyrų smurtas prieš moteris tęstusi. Tai yra kultūra, e, kurioje e, vieši asmenys, vieši veikėjai ir toliau lieka viešumoje, nors ir yra e, padarė nusikaltimų. Pavyzdžiui, žmonės nužudė savo draugės, Romanas Polanskis, Dominik Strauskan, galiu vardyti be galo. E, manau, atėjo laikas šiam parlamentui pareikalauti, kad būtų priimti teisės aktai, kuriuose būtų numatytos minimalios priemonės moteriams nuo smurto apsaugoti. Mes negalime palikti to nuo šalyje. Stambulo konvencija turi būti ratifikuota. Um būtina rengti specialius mokymus policininkams, taip pat tokias bylas tyriantiems teisėjams. Valstybės narės turi rengti veiksmų planus e, skirtus e, kovoti su smurtu dėl lyties. Taip pat žmonės, kurie dirba su pabėgėliais, e, turi teikti pagalbą ir nes tie žmonės turi ypatingų žinių. Taip pat moteriams turi būti suteikta galimybė aps, apsiginti feministinėmis priemonėmis. Tai yra jų tapatybės dalis. Mes turime kovoti su smurtu, kuri veikia mūsų gyvenimą. Taip pat turime kovoti ir su šia tylos kultūra, kurioje moteris e, yra vaizduojamos neigiamai ir iš esmės vyrams paliekama visiška veiksmų laisvė mm, pas, komisijos pasiūlymai iš tikrųjų reiškia tylų pritarimą tam, kas vyksta. Mums reikia konkrečių pasiūlymų, reikia imtis priemonių, nes e, tokia situacija yra neprimtina. Ačiū dabar žaliųjų frakcijos vardu, Judith Sebastija, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. E, Šyrit daugiau nei tris kartus kalbėjom, tris valandas kalbėjome apie e, Paryžiaus išpolius. Dabar skirta mažiau nei viena valanda tam, kad aptartume vieną pagrindinių mirčių priežasčių Europoje. Ar galiu pradėti iš naujo, klausė kalbėtojas? Ačiū. Šyrit Daugiau kaip tris valandas kalbėjome prioritetinių diskusijų metu apie išpolius Paryžiuje ir teroristinę grėsmę. Dabar skirta mažiau nei valanda pagrindiniai smurtinių mirčių priežasčiai Europoje aptarti, tai yra smurtui prieš moteris aptarti. Tai mus, su tuo mes susidurėme kasdien ir tokių atvejų dažnumas yra daug didesnis nei teroristinė grėsmių dažnumas. E, skaičiai yra baisus, kas trečia moteris Europoje yra patyrusi tam tikros formos smurtą, viena, kas ketvirta yra patyrusi seksualinę prievartą. Kada mes Europoje pripažinsime, kad tai yra pagrindinė grėsmė mūsų saugumui, kaip mes su to kovosime? Kai kurios ES valstybės narės e, tebe turi teisės aktus, e, kurios, kurie padeda nuslėpti tokio pabudžio smurtą. Komisarė, mes e, skatiname jūs kaip galima greičiau priimti reikiamus sprendimus, nes moteris miršta kasdien, žūsta kasdien. Vyrai tebe mano, kad moteris jo, jiems priklauso. Mes turime padėti moteriams susirasti prieglopstį. Taip pat turime sugebėti e, pasipriešinti vyriausybėms, kurios tampa tokių žmogžudyščių bendrininkėmis, kadangi nereaguoja į tuos veiksmus. Mes turime atsisakyti tos sekstistinės struktūros. Pone Jūrova, atrodo, kad jūs su tuo susitaikote. Jūs kalbate apie ES įgaliojimus, tačiau. E, e, ES sutartise yra pasakyta, kad jūs esate lygybės, kad komisija yra lygybės sergėtoje, taigi jūs turite to imtis ir imkite veiksmų greitai. Ačiū dabar FDD frakcijos vardu pusantros minutės ponia Daniela Ajuto. Grazie, prezidente. Kolegi. Ačiū pirmininkė. Kolegos, šiandien šią simbolinę dieną mes kalbame apie tai, kad net ir tose valstybėse, kur yra ratifikuota Stambulo konvencija, pavyzdžiui, Italijoje, kur galioja e, įstatymai draudžiantys smurtą prieš moteris, vis dėlto matome, kad e, jeigu ir žmonės pripažįstami kaltais, e, jiems skiriamos bausmės yra per daug švelnios. Ir kadangi bausmės yra trumpinamos, švelninamos, kadangi yra taikomos alternatyvios bausmės, aukos nesulaukia teis, teisingumo. Daug kas dažnai priklauso nuo e, atskiro teisėjo subjektivaus vertinimo, ar tam tikri veiksmai priliksta persekiojimo ar ne. E, kalbant apie prevencinės priemonės, be jų dar reikėtų pasirūpinti, kad ir bausmių skirimo politika būtų tinkama. Man atrodo, kad labai dažnai nusikalteliai lengvai grįžta prie savo ankstesnio laimingo gyvenimo, skirtingai nuo aukų, kurios daugybę metų visą savo gyvenimą kenčia. Dėkoju poniai Ejuto, dabar Janice Atkinson, ENE frakcijos vardu. Ar niekam neatėjo į galvą pirmiausia susitvarkyti savo kieme prieš e, pamokslaujant kitiems? Aš pati Briuselėje ir Stras, Briuselio ir Strasbūro parlamentuose patyriau žodinį e, smurtą, e, kai. Mm, dalyvavau viename posėdyje, vienas kolega Britas mane pavadino e, kvaila moterimi, tai girdėjo ir da, kiti darbuotojai. Antra, žaliųjų frakcijos e, atstovas savo kolegę moterį panaudino šiukšle. Ar tai yra priimtina? Ir trečia, mane e, persekioja žurnalistai, misoginistai, kurie e, bandė mane pavaizduoti kaip girtą su vyno taure 10 ryto. Ki, Kitas žurnalistas mane sustabdė išeinančią iš parlamento čia. Jis akivaizdu, kad buvo girtas, o jis aukštas, stiprus vyras, laikė rankose kamerą ir iš tikrųjų mane sekė koridoriumi. E, praktiškai prirėmė prie stiklinės sienos, jeigu būtų paslydęs, būtų mane sutraiškęs. Ar tai yra priimtina? Na, atrodo, kad uh, E, dešiniųjų taikomas smurtas moterims yra priimtinas. Jeigu šioje salės pusėje sėdintis vyras e, pavadintų kaip nors e, jūsų pusėje sėdinčią moterį, tai visi pasipiktintų, būtų pateiktas pirmininko pasipiktinės pranešimas. Ar aš čia galiu sulaukti kokios nors paramos? Tila. To, tai ir norėjau sužinoti. Neprisijungusių vartų DOTS. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Šios dienos visuomenėje smurtas prieš moteris įgauna įvairiausias formas. Jeigu pažiūrėtume į prekybą žmonėmis, į jos poveikį ir jeigu mm, susipažintume, kiek moterų patiria e, seksualinę prievartą, e, šitas klausimas yra keliamas ne tik tai dėl moterų vardu. Šiandien mm, mm, smurto prieš moteris dienos progą norėčiau atkreipti dėmesį ir į mano rinkiminėje apygardoje vykstantį smurtą prieš moteris. Ir tai yra labai svarbu kiekvienai valstybei. Aš norėčiau pakalbėti apie Šiaurės Airijoje vykdomą nevyriausybinių organizacijų veiklą siekiant pažaboti smurtą prieš moteris, bet koks, e, e, kokia prievarta namų ūkija turi būti pažabota ir reikia teikti tinkamas paslaugas. Dėkuoju kolegos, dabar grįžtame prie komisarės Jūrovos, ji tar savo apibendamą žodį. Dėkuoju. Iš tikrųjų, mums reikia nuveikti daugiau, ne tik ES komisija, bet mes turime dirbti iš vien įvairių lygmenių. Jūs minėjote, kad komisija yra, yra sutarčių sergėtoje, ypač šeštojo sutarties straipsnio sergotoje, kuriame užtikrinama lyčių lygybė. Aš man labai rūpi lygios teisės ir aš norėčiau, kad būtų veiksmingai ginamos moterų teisės, naudojantis veiksmingais teisės aktais. Aš jau minėjau Istanbulo konvenciją, kalbėjau apie galimai pasiūlysimą direktyvą dėl kovos su smurtu prieš moteris. Aš vis dėlto nemanau, kad direktyva labai greitai išspręs visas problemas. Mes turėtume turėti omenyje, kokia sparta yra priemami teisės aktai ES, tačiau pirmiausia, reikia paieškoti teisinio pagrindo, o jeigu jis bus surastas, tai direktyva įsigalios valstybėse narėse nenkščiau kaip po keliarių metų. Todėl aš norėčiau kartu su jumis pakalbėti apie kitas teisės priemonės, ne tik teisėkūros aktus, bet smurtas prieš moteris rodo, kad yra tam tikrų spragų valstybėse narėse jų baudžiamojoje teisėje. Todėl prisijungdami prie Istanbulo konvencijos mes įgausime daugiau įgaliojimų dirbti ir teisėkuros srityje. Taip pat veiksminga būtų investuoti į informavimą, į pilietinės visuomenės organizacijų švietimą ir taip pat į tų centrų rėmimą, kurie padeda nukentėjusiems ir aukoms. Mes turime pirmiausia turėti omenyje tas valstybės, kurios turėtų įgyvendinti teisės aktus, galėsinčius pagerinti situaciją. Taip pat viešai reikėtų kalbėti apie visuomenę kadangi smurtas prieš moteris kai kuriuose valstybėse vyksta su nebyliu visuomenės pritarimu, tarsi tai būtų savaime suprantamas dalykas. Kai kuriuose valstybėse su tuo sutinka arba tai toleruoja ir žiniasklaida. Todėl mes turime gerinti šią sferą. Vietos visuomenė taip pat turi netilėti, turi suprasti, kas vyksta. Be to turime atkreipti dėmesį ir į aukas. Neseniai gavau naujausią tyrimų statistiką, kurioje yra teigiama, kad 50 procentų smurto prieš moterų yra žinomi faktai. Tačiau tai ir tas procentas rodo, kad moteris apskritai nelinkusios informuoti apie smurtą prieš jas. Jos nusiteikusios tylėti. Reikia užtikrinti, kad aukos nesibaimintų informuoti administracinės struktūras apie prieš jas nukreiptą smurtą. Vyrai taip pat turi padėti pagerinti situaciją. Neseniai lankiausi Švedijoje ir susipažinau su programa skirta vyrams. kurie taip pat dalyvauja kovoje prieš smurtą prieš moteris. Ir jie taip pat supranta, kad šita situacija pagerės, jeigu ir vyrai įsijungs į šitą veiklą. Taigi visi tie dalykai yra pakankamai sudėtingi, reikia sudaryti įvairiausių priemonių sąrašą kurių turėtų imtis įvairiais lygiais įvairios suinteresuotos šalys. Taigi, dirbkime iš vien ir kai pristatinėsime gruodžio mėnesį lyčių lygybės strategiją, aš galėsiu pakalbėti dar kartą išsameu. Dėkuoju. Ačiū, ponė komisarė. Baigėme diskusiją.